Meine, <clears throat> meine Damen und Herren. Ponios ir ponai, galbūt galėsime pradėti posėdį. Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen. Norėčiau Jūs pasveikinti susirinkusius į mūsų posėdį. Skelbiu pirmąjį darbo tvarkės punktą, darbo tvarkės tvirtinimas. Visi gavote darbo tvarkės projektą. E, JAF atstovų rūmų mokslo ir technologijų komiteto pirmininko apsilankimas dėje panaikintas, nes e, ponas Bartas Gordonas negalėjo atvykti, tai yra penkto darbo tvarkės punkto nebus. Tai reiškia, kad po klausimų mes iš karto pradėsime koordinatorių posėdį. Jeigu nėra kitų pakeitimų, tai tuomet galime patvirtinti tokią darbo tvarkę. Dėkoju visiems. Taip pat Norėčiau pasakyti, kad neturiu kitų pranešimų. E, kit, praėjusių posėdžių protokolai jums pateikti. Jeigu kas nors turite pastabų, tai pasakykite jas dabar. Matau, kad ne. Tai tuomet galime pereiti prie ketvirtojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra trumpasis klausimas dujų tiekimo saugumo tema. Prieš kurį laiką mes buvome nutarę, kad norime renkti klausimus šią temą, nes norime išsameu panagrinėti šią temą. Taip pat norime panagrinėti komisijos pasiūlymą susijusi su pramonės politikos gairėmis. Dėl to mes pasikvietėme keletą ekspertų. Taip pat parlamento vicepirmininkas ponas Vidal Kvadras e, dalyvauja šiame klausime. Norėčiau pasveikinti ekspertus. E, ponas Bolsas dėja negalėjo atvykti, dėl to atvyko ponas Šmelceris, paskui ponas Van Bohemen, ponas Krameris ir ponas Betsiugė mes susitarėme, kad kiekvienam ekspertui bus skirta nuo 10 iki 15 minučių pristatyti savo pranešimui, o paskui galėsime diskutuoti. Taigi galime pradėti klausimus, nebent kolega Vidal Kvadras norėtų ką nors pasakyti. Jeigu ne, tai tuomet galime pradėti žodį suteiksiu tą eilės tvarką, kokia ir numatyta. Taigi, pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Michaeliu Šmelceriui. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu dėkingas Jums už šį kvietimą. Ir šiandieną aš atstovauju Europos dujų reguliavimo grupiai ir taip pat Austrų reguliavimo institucijai. Noriu iš karto tai paminėti, kad šiuo atveju reguliavimo ypatybės yra didžiulės, nes Austrijoje reguliuojanti institucija yra taip pat už, atsakinga už tiekimo garantijas bei krizių prevenciją. Ir dėl to turi įgyvendinti krizių prevencijos planą. Be kita ko, mūsų reguliuojanti institucija yra atsakinga už kontrolę ir stebėsiną. Jeigu, jeigu mes pasižiūrėsime, kaip viskas vyko šiais metais ir prisiminsime sausį, galima pagalvoti, ko mes turėjome pasimokyti. Ir labai svarbu, šiame kontekste, kad būtina turėti savo vidaus dujų rinką ir gerai reguliuojama, o tai sudėtinga, nes vakarų ir rytų dujų rinkos nėra gerai sujungtos ir dėl to problemos yra daug sudėtingesnės mūsų viduje negu kitur, kur rinkoje tarpusavio sistemos yra sujungtos ir dujų gabenimas tinklais yra užtikrintas. Metų pradžioje prisiminus Dabar labai svarbu, kad tiekėjai galėtų pirkti dujas iš suskistintų dujų terminalų, iš tų tiekėjų, kurie prekiauja suskistintomis dujomis, tam, kad galima būtų užtikrinti garantuotą dujų tiekimą. Mes taip pat matėme ir jau sukopėme tam tikros patirties Austrijoje, kad visada yra geriau leisti rinkai pačiai funkcionuoti, kaip galima ilgiau nes tokiu atveju tiekėjai, infrastruktūros valdytojai suranda, kaip užtikrinti papildomų sraut, papildomus srautus ir gali numatyti būsimus pokyčius rinkoje. Todėl labai svarbu, kad nebūtų trukdoma rinkai funkcionuoti kaip galima ilgiau. Bet nebejotinai reikia gerai suvokti, kokia yra tiekimo garantija ir kokie yra tiekimo saugumo situaciją. Mes manome, kad metų pradžioje susiklošiusi situacija ir greitas europinis reagavimas buvo labai svarbus dalykai. Bet tam, kad greitai būtų galima reaguoti, reikia gerai suvokti, kokia padėtis egzistuoja atskirų valstybių narių rinkose, kokių priemonių galima imtas. Ir labai svarbu, kad valstybės padėtų viena kitai. Taigi Europos elektros ir dujų reguliavimo grupę ERGEG. E mes jai atstovaujame ir mes labai džiaugiamės, kad tokia institucija buvo sukurta ir ji veikia. Yra keletas labai svarbių dalykų. Pirmiausia, reikalinga labai tiksliai apibriežti atsakomybę ir vykdomas funkcijas. Ir tai pasakytina ne tik tai apie tas institucijas, kurios atsakingos už, nepapra už veikimą nepaprastosios padėties atveju, bet taip pat ir už kitas rinkoje funkcionuojančias institucijas ir subjektus. Todėl reikalinga turėti veiksmų planus ir aiškiai apibriežti, kaip jau sakiau, funkcijas ir atsakomybę. Toliau būtina turėti infrastruktūros ir tiekimo standartus. Patirtis rodo, ypač šių metų pradžios patirtis rodo, kad Europoje susikūrė krizinė situacija, Bet jei esant šiaurinėje Europos dalyje, saugyklose buvo sukaupta labai daug dujų, tačiau nebuvo aišku, buvo visiškai tiksliau neaišku, kaip jas galima transportuoti į kitas valstybės, kuriuom tų dujos reikalingos. O tai reiškia, kad turi būti standartai aiškus infrastruktūros ir tiekimo, nes tiekimą užtikrinti galima sklandžiai tuo atveju, kada egzistuoja tie patys standartai. Beje, standartai reikalingi, jeigu mes norime užtikrinti ir tinkamą konkurenciją. Be to būtina, kad bendryjoje būtų aiškus ne, veiksmų nepaprastųjų situacijų atveju planas, kad būtų visiems aišku, kokių žingsnių galima imtis. Bet tokie planai turi būti įdėgiami ir įgyvendinami tik tada, kai rinka pati negali susidoroti su susikūrusią padėtimi. Dar labai svarbu turėti ir prevencijos veiksmų planą bei nepaprastųjų situacijų planą. Austrijoje tai buvo padaryta 2006 metais ir mes jau pasinaudojome šių metų pradžioje, kadangi visa procedūra atsakomybės pasidalymo sferos funkcijos buvo tiksliai apibrieštos tokiame nepaprastų situacijų plane, mes galėjome veikti pakankamai gerai. Todėl toks planas turėtų būti ir uh, e, platesnių mastų parengtas. Dar vienas dalykas tai yra dujų reguliavimo forumas, dujų kontrolės forumas, kurie irgi turi suvaidinti savo vaidmenį. Akivaizdu, kad reikalingi tam tikri, e, tam tikri ir tolesni paaiškinimai, nebejotinai. Pirmiausia, darbą turi atlikti reguliuojančios institucijos nacionaliniu lygiu, kad būtų įmanoma veikti aukštesnių lygių. Ir Austrijoje mes turime sukaupę patirties, nes mūsų reguliuojančios institucijos dirba labai glaudžiai su rinkos subjektais ir jų dalyvavimas rinkos veikloje gali būti naudingas. Taip pat turėtų būti išaiškinta. Išaiškinta, e, turi būti užtikrinta, kad e, vamzdynais galėtų judėti abipusiai dujos. Ir atitinkama įranga šiuo atveju būtina kuri būtų naudinga jungtims su rytų Europos valstybėmis. Dar vienas dalykas tai yra išlaidų pasiskirstimas nes vienais atvejais investuoti reikia daugiau į A valstybę, bet investuoti taip, kad ir kitos valstybės galėtų pasinaudoti tomis investicijomis. Tuom būtinas absoliutus aiškumas, kas investuoja, kiek investuoja ir kaip pasiskirsto išlaidos. Šių metų pradžioje mes taip pat matėme, pas... reikia galvoti apie dar vieną dalyką, tai yra apie elektros energijos teikimo užtikrinimą ir centrinio šildymo užtikrinimą, ypač uh, saugomiems vartotojams Europos Sąjungoje ir tai būtina norint tinkamai valdyti krizę. Turėtų būti nustatytas ir aukštesnės rybinės vertės bendryjoje nepaprastai situacijai paskelbti. Tam reikalingi vėlgi ES lygių nustatyti standartai. Kalbant apie abipusį judėjimą, tai kai kuriuose Europos regionuose krizės pasiekoje buvo imtasi investicijų ir būtent pietinėje Europos dalyje į atitinkamą struktūrą, kai skaičiuojama reikės investuoti apie 80-90 milijonų eurų. Tačiau jeigu pagalvosime, kokie būtų šiuose valstybėse narėse ekonominiai nuostoliai, tai jie sudarytų pagal atskirų valstybių narių institucijų pranešimus vidutiniškai 700 milijonų eurų. Todėl investicijų dydis nėra didelis palyginti su gaunama ekonominė nauda arba galimais nuostoliais. Ko dar reikėtų, kad ateityje būtų užkirstas kelias galimai kriziai dujų rinkoje? Aš manau, kad iš dalies uh, tokias priemonės jau teikia energetikos paketo direktyvos. Tai yra, pavyzdžiui, vienas iš svarbių dalykų, kad turi būti dujų saugyklų ir sau, saugomo dujų, sukaupto saugomo dujų kiekio duomenys visiškai aiškus, būtina užtikrinti šioje srityje didesnį skaidrumą, kad būtų visiems žinoma, iš kur dujas galima būtų imti ir kur nukreipti dujų srautus. Tai svarbu ne tik konkurencijos požiūrių, bet taip pat ir užtikrinant saugų dujų tiekimą. Reikalinga užtikrinti geresnę prieigą prie dujų pirkimo šaltinių rinkoje. Išnaudoti geriau turimus pajėgumus. Krize šių metų pradžioje parodė, kad Net dešimt dienų užtrukome, kol iš šiaurinės dalies dujos buvo transportuojamos į pietinės ES valstybės narės, o tokiu atveju galima būtų buvę sutrumpinti visą šį laiką. Dar vienas dalykas tai yra infrastruktūros diversifikavimas. Reikia galvoti, kaip turi atrodyti naujo tipo infrastruktūra, kaip reikėtų sujungti esamą infrastruktūrą su naujais galimais dujų tiekimo šaltiniais, išanalizuoti įvairius privalumus ir tikriausiai pirmiausia tokiu atveju reikėtų galvoti, jeigu pažvelgsime, kaip tai darė amerikiečiai, apie atitinkamą vidaus apsaugą ir užtikrinti, kad atitinkami e, būtų sudarytas atitinkamas investicijų planas, pavyzdžiui, dešimčiai metų, kaip tai darė amerikiečiai. Bet kitas dalykas, kad reikalinga užtikrinti, jog investicijos neliks tik planuose, bet bus tinkamai nukreiptos. Ačiū. Dėkoju už šį pranešimą ir taip pat dėkoju už tai, kad pasisakėte labai trumpai, tai mums tikrai naudinga. Toliau norėčiau pakviesti pasisakyti poną Van Bohemen. E, jis yra tarptautinės energetikos agentūros e, atitinkamos kiriaus vadovas. Prašau, jums suteikiamas žodis. Okay. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai. Pavyzdžiui, penkias minutės apie Europos dujų rinką, bei taip pat aptarsiu e, sausio mėnesio įvykį ir keletą minučių skirsiu e, mūsų aptariamų reglamentų aptarimui. Visų pirma, parodysiu porą skaidrių apie tai, kokia dabar yra padėtis su dujų gamyba Europoje. E, ir palyginsiu Europą su kitais pasaulio regionais. Čia yra 2006-2030 metų e, prognozės. E, kaip matome, pagal EBPO duomenis e, gavyba turėtų sumažėti. Palyginkime paklausą Europoje dabar ir 2030-aisiais ir matysime, kad čia nes, neįtraukiant Norvegijos pareik, po, paklausa, poreikis ir toliau auks. Ir tai iliustruoja e, iššūkį, laukia, kuris laukia Europos, kaip, tenkinti, kaip patenkinti tą visą augantį poreikį Europoje. Čia yra pasaulinės prognozės. Rytoj paskelbsime 2009 energijos e, suvartojimo prognozes bet tikėtina, kad e, vis auks poreikis ir e, vis mažės tiekiami kiekiai. Europoje Europoje prarasta 2 milijardai dujų, 2, 2 milijardai kubinių metrų dujų Taip pat atitinkamas kiekis buvo prarastas Ukrainoje, kaip žinote. Yra komercinės dujų talpyklos um, Junktinėje karalystėje, Austrijoje. Taip pat Norvegijoje ir Niderlanduose. Kaip, kaip ankstesnis kalbėtojas minėjo, uh, užtruko e, laiko, kol rinka tinkamai sureagavo. Prasidėjus kriziai, jau pačią pirmą dieną mm, rinkos atsokas pasijuto. Ypač kalbant apie jungtis tarp Junktinės karalystės ir Belgijos, spaudimas išaugo. Taip pat e, spaudimas padidėjo kitiems dujotekiams. Vokietijos, Kroatijos jungtis, taip pat atšaka nuinant į Turkiją buvo paliesta ir prireikė daugiau nei savaitės, kol Vengrija pradėjo tiekti Serbijai ir Bosnijai. Ir, na, nutrūkus dujų tiekimui, uh, E, prireikė beveik visą krizės laikotarpį, nepavyko užtikrinti dujų tekėjimo abiem kryptimis vamzdynais į, į Čekiją, Slovakiją ir Bulgariją. Kalbame ne tik apie techninius sunkumus, kaip užtikrinti tekėjimą abiem srautais, bet taip pat yra ir sunkumų susijusių su sandoriais. Kalbu apie bendrovės, kurios e, rūpinasi vamzdynais, jos nėra pratusios užtikrinti tekėjimo abiem kryptimis. Ir manau, kad čia buvo, mm, tai buvo rimta pamoka ir rengiantis kitai žiemai daug dalykų jau išspręsta, numatytos investicijos, kad būtų užtikrintas tiekėjimas abiem kryptimis, taip pat sudarinėjami atitinkami aptarnavimo sandoriai. Manau, kad yra labai geras dalykas. Dabar kalbėsiu apie patį reglamentą įvyko ministrų e, posėdis tarptautinėje energetikos agentūroje e, spalio 14 ir 15 dienomis. Buvo kalbama apie dujų tiekimo saugumą. Jis, šis klausimas buvo svarstomas iš kelių perspektyvų. Tai yra pasaulinė laisvai veikianti rinka yra gelia, geriausias būdas užtikrinti tiekimą. Taip pat šios organizacijos visos valstybės narės turėtų peržiūrėti savo energetikos saugumo politiką ir e, agentūr organizacijos e, sekretoriatas veikiantis Paryžioje turėtų stebėti padėtį valstybėse narėse, paruošti nepaprastųjų padėšių scenarijus, siekti, skatinti kolektyvinio atsako pasirinkimą. Taigi, ministrai pastebėjo, kad e, region, regionų rinkos e, liejasi į pasaulinę rinką. Mm, tai yra Šiaurės Amerikos, Ramė vadina, kitos, e, kitų regionų rinkos tampa globalinė rinka. Ir todėl tenka kalbėti apie pasaulinį traukimo, tiekimo nutraukimą. Taip pat e, buvo nagrinėtos įvairios įmanomos situacijos, pavyzdžiui, naftos e, tiekimo nutraukimo scenarius. Taip pat e, ministrai nusprendė, kad e, galima kreiptis į valstybės narės ir kviesti imtis kolektyvinių veiksmų ir tai gali padaryti ir atskira valstybė narė ir pati organizacija. Taip pat tokį kvietimą e, surenkti pratybas galima uh, Ehm, pasiūlyti per tam tikrą laikotarpį, pavyzdžiui, per dvi paras. Ir ministrai e, posėdėje nusprendė, kad jie nori išvengti šios organizacijos veiklos dubliavimo su ES veikla šioje srityje. Taigi ši organizacija tikriausiai ne, nesiūlis dokumento dėl energetikos saugumo užtikrinimo. Mes stebėsime, kaip viskas klostosi Europoje. Šiandien svarstamas ES reglamento projektas yra labai detalus, išsamus ir jis na, kelia daugybę diskusijų. Aš norėčiau aptarti keletą aspektų. Infrastruktūra, dujų tiekimas, e, energetikos sektorius ir gebėjimas sparčiai sureaguoti į krizinę situaciją. Mes e, organizacijoje bendrai pozityviai vertiname šį reglamentą, kalbant apie kalbant apie tai, e, ko rinka e, pareikalauja, tai infrastruktūra turėtų būti pakankamai atspari ir sugebėti atsilaikyti galimų krizių atveju. Taip pat noriu sakyti keletą pastebėjimų dėl, siūl dėl siūlomo reglamento kalbant apie N-1 e, apskaičiavimus dėl pajėgumų ir taip pat kiek reikėtų pagaminti piko metu. Panašu, kad dabartinių pajėgumų užtenka. N-1 kriterijus turėtų būti visada taikomas. Nemanau, kad reikėtų apsiriboti, apriboti 60 dienų laikotarpiu. Uh, Taip pat tam tikri standartai turėtų būti taikomi tranzitui, nes e, šalis yra priklausomos vienos nuo kitų. Reikėtų apsiriboti tam, tikru, e, tam tikrais tranzitiniais pajėgumais. Taip pat, kalbant apie priemonės skirtas e, paklausai patenkinti, Tai aš čia išvelgiu tam tikrą prieštaravimą tarp e, standartų keliamų infrastruktūrai ir standartų taikomų paklausai. E, turime kalbėti tik tai apie tuos sandorius, kuomet, su, kuomet, e, kuomet sudaromas sandoris dėl atitinkamo dydžio talpyklų. Kalbant apie sausio mėnesio krizę, tai 5 procentai e, dujų e, tiekimo buvo užtikrinta iš talpyklų. Reikia sakyti, kad Europai pasisekė. Tuo metu e, dėl krizės, dėl nuosmukio paklausa nebuvo didelė. Papildomos papildomi dujų kiekiai buvo gauti iš komercinių talpyklų, tačiau e, jų tie kiekiai buvo greitai išnaudoti. Taigi, kas būtų buvę, jei krizė būtų ištikusi kovo mėnesį? Galbūt reikėtų mąstyti apie, e, talpyk, apie talpyklas ir rezervus, kurios, kuriamis rūpinasi valstybė. Reikėtų išlaikyti tam tikrą rezervą visą laiką ir jį naudoti tik tai vyriausybei suteikus leidimą. Mm, gali būti, kad, pavyzdžiui, tokie rezervai egzistuotų kaimininėje valstybėje, požeminėse talpyklose. Kalbant apie dujų tiekimą, Ir kalbant apie kitus infrastruktūros standartus, kalbame apie dujotiekio, apie tiekimą, tiekimo dujotiekių nutraukimą. Kalbė, kalbu apie panašią krizę kaip ta, kuri mūsų ištiko sausio mėnesį, kuomet infrastruktūra dar veikia. Saugomi vartotojai bei kiti vartotojai. E, saugomi vartotojai, na, pagristai tikisi, kad, jie, kad tiekimas jiems bus užtikrintas visą laiką. Kalbu apie paslaugų įmonės, apie energetikos įmonės. Tačiau nėra aišku, kodėl šiame reglamente yra išvardinti tiekėjams taikomi e, e, standartai teikiami tiekimams ir taip pat, kodėl numatyti tam tikrai reikalavimai šalčiausių metų laikotarpiu. Toliau, elektros sektorius ir dujų sektorius Europoje yra labai e, glaudžiai susiję, e, nes dujos yra vienu pagrind, vienas pagrindinių energijos gamybos šaltinių. Apie 60 procentų E, energijos pagaminama naudojant e, dujas, kai kurias daugelį Europos šalių naudojamos taip pat ir vėjo ir saulės energija. energija. Ir šioms abiems energijos rušims reikia viena kitos. Taigi aptariamas reglamentas e, ne, nesprendžia šių dviejų klausimų, kaip užtikrinti energijos tiekimo saugumą ir dujų tiekimo saugumą. Neužtenka kalbėti tik tai apie, nam, apie dujų tiekimą gyventojams. Turime kalbėti apie jėgainės, kurios yra varomos dujomis ir, ir kaip elgtis tuo atveju, kaip užtikrinti saugumą tuo atveju, kuomet nutrūksta tiekimas. E, du, dujų tekėjimas abiem kryptimis. Krizė atskleidė, kad tai, nėra, kad tai užtikrinti Europoje nėra lengva. Reikia, kad būtų tekėjimas abiem kryptimis iš šiaurės į rytus, iš šiaurės į e, pietus, taip pat iš vakarų į rytus. Tačiau daugelis šių klausimų jau išspręsti. Reikia padaryti papildomų investicijų, tačiau jos nėra tokios didelis, kaip mano kolega ir sakė. Uh, Taip pat numatyta e, finans, finansavimas iš ES fondų. Finansavimas dar nėra skirtas, nes reglamente numatyta, kad e, finansuoti turi galutinio naudotojo, galutinio vartotojo valstybė. Taigi e, regla, regla, reguliuotojai nusprendė dėl to pasipriešinti šiam pasiūlymui. Tačiau tai keičiama. Gali būti, kad reglamente bus nueita per toli, prašant, kad visose jungtise būtų užtikrintas tekėjimas abiem kryptimis. Kita vertus, e, vien užtikrinus jung, e, tekėjimą abiem kryptimis visose jungtise nepasieksime keliamų tikslų. Reikia taip pat taikyti N-1 standartą visose šalise prieš padedant to reglamento įgyvendinimą. Toliau dėl organizacinių gebėjimų. Dujų tiekimo nutraukimo atveju reikia labai, spartaus, labai sparčiai reaguoti. Kai nutrūksta e, dujų tiekimas namų ūkiams, tai daug sudėtingesnis atvejis nei nutrūkus elektros tiekimui nes reikia apsilank, patikrinti visus uh, ūkius, visus vamzdynus, norint, užtikrin, norint atnaujinti dujų tiekimą. Reikia organizacinių gebėjimų, reikia kažkokio vadovėlio, taip pat reikia surenkti pratybas. Visus šios klausimus reikia pasitikrinti draugės su kaiminėmis valstybėmis. Ir kalbė, kaip, kaip pasakiau, kalbėdamas apie elektros sektorių, uh, E, perdavimo sistemo operatoriams būtų patartina taip pat pasirūpinti organizaciniais klausimais. Äh, Dėkoju už pateiktą informaciją ir už įvertinimą pasiūlymo. Toliau žodį, suteiksiu žodį ponui Marceliui Krameriui. Jis yra Europos dujų infrastruktūros pirmininkas. Prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Man labai malonu, kad galiu šiandieną pasisakyti jūsų posėdėje. Aš taip pat pabandysiu kalbėti kaip galima greičiau. Esu parengęs savo skaidruolės ir tikiuosi, kad man jos padės. Pirmiausiai, iš tiesų visiškai akivaizdu, kad dujos yra esminis energijos tiekimo komponentas, todėl mes apie jas kalbame ir dujų rinka yra daug platesnės sampratos turėtų būti, negu kad anksčiau mes galvojame ir todėl reikia galvoti, kaip ją užtikrinti ateityje. Todėl mano galva yra absoliučiai logiška ir svarbu, kad vyriausybės nustatytų ir sukurtų tam tikrą sistemą, kuri iš vienos pusės užtikrintų dujų rinkos likvidumą, iš kitos pusės jos konkurencingumą. Ir šiuo aspektu reikalinga nemažai padirbėti. Be to, daug dar nepadaryta, o padaryti reikia laiku, kad būtų užtikrintas savalaikis trečiojo energijos, energetikos paketo dokumentų įgyvendinimas. Be to, svarbiausias klausimas nebejotinai yra tiekimo saugumas ir garantijos ir reikia pagalvoti, kaip sustiprinti tą tiekimą ar kaip užtikrinti normalių rinkos funkcionavimo atveju paprastai vieni tiekia dujas, kiti perka. Tokiu būdu tiekėjai ir pirkėjai dujų apmoka e, infrastruktūros plėtotę. Kai susidaro specifinė situacija, tai tada jau visai pateisinama, kad ir vyriausybės įsikištų ir imtųsi reguliavimo. Bet tokiu atveju reikia aiškiai įsikišti apibriežti, kokios papildomos infrastruktūros reikia, kaip jinai bus tvarkoma ir kokios yra tos rytis ar problemos, kurių nepajėgia išspręsti pati rinka. Tai būtina, norint tinkamai spręsti problemas. Ir pavyzdžiui, tą taisyklę N-1, aš manau, tai bus labai žiauri taisyklė ir neaišku, kiek mes galėsime ją tobulai pasinaudoti. Dar vienas dalykas - tai yra, tiekimo, tai yra paties šaltinio užtruk, užtikrinimas ir užtikrinimas reikiamų investicijų. Būtina žinoti, kad tie, kurie moka, turi kad um, atlikti mokėjimai leidžia investuoti infrastruktūros statybos darbus visoje bendryjoje. Taigi, trečio energetikos paketo įgyvendinimas ir nacionalinių taisyklių suderinamumas yra absoliučiai būtini dalykai. Dar vienas aspektas tai, kad vyriausybės, kai imasi investicijų, turi investuoti tik ten, kur tikrai reikia. Todėl būtina nuolatos šnekėtis su pramonės atstovais, su energetikos įmonėmis, aiškinantis visas šitas subtilybes. Dėkoju ponui Krameriui už trumpai ir aiškiai pateiktą informaciją, taigi mums liko daugiau, lieka daugiau laiko diskusijoms, tačiau prieš tai suteiksiu žodį ponui profesoriui daktarui Markui Oliveriui Betsiugė. Jis yra Kelno universiteto e, energetikos ekonomikos tyrimų instituto direktorius. Pone profesoriau, galite pradėti. Uh, you... Uh, Labai malonu dalyvauti šiuose, šiame klausime ir tikiuosi pasidalinti su jumis viena ar kita įdomia mintimi, nes mes Kielno institute modeliavome šių metų pradžios krizę ir pabandysiu papildyti mano iki manęs kalbėjusių kolegų mintis. Kitas dalykas, supažintinsiu jūs su analizės rezultatais, kad galėtumėt įsivaizduoti taip pat ir sąsąją situacijos su siūlomu reglamentu. Šių metų sausio mėnesį nutrūko dujų tiekimas. Ukraina kuri tuo metu nesusitarė su Rusija, demetraliai, kardinaliai pakeitė dujų srautų judėjimą ir toks judėjimas sukūrė krizinę situaciją, nes paprastai yra tiekimas iš šiaurės į pietus ir į šiaurės ir rytus ir todėl dabartiniu metu mes siūlome keisti kryptis pagal savo modelį. Mūsų sukurtas modelis labai aiškiai parožo, parodo, kad svarbiausias dalykas Vokietijoje ir Italijoje tai buvo saugyklos, kurios suvaidino esminį vaidmenį per krizę. Kitas dalykas, kad turi būti uh, dujų dispečerizavimas tinkamai atliekamas ir pagal mūsų modelį išaiškėjo, kad būtų neįmanoma šimtų procentų per krizę aprūpinti rytų Europos valstybių narių, neturint atitinkamų centrinių lygių suplanuotų veiksmų. Bet netgi jeigu yra ir nacionaliniai planai, neįmanoma šimtų procentų išvengti tiekimo nutraukimo. Labai sunku kartais apskaičiuoti tuos tiekimo pertraukius, kadangi nepakanka duomenų. Ir šiuo atveju nepakako duomenų. Be to, egzistavo fiziniai infrastruktūros apribojimai. Dar vienas dalykas. Jeigu galvosime apie optimalų reagavimą į krizę, tai pavyzdžiui, ypač talpyklos Italijoje nebuvo tinkamai išnaudotos ir nebuvo tinkamai užpildytos. Dėl to kyla klausimų, pavyzdžiui, kaip italai tvarko savo dujų saugyklas. Mūsų modelis padėjo apskaičiuoti ir poveikį a, tiekimo kainos antkainiui kai tiekiama į įvairius Europos regionus. Ir štai čia yra pažymėtos tos teritorijos, kurios pagal mūsų modelį nebuvo aprūpintos, kuriuose nebuvo užtikrintas tiekimas dujų. Be to, dar viena problema yra ta, kad ženkliai skiriasi kaina. Nes jeigu pasižiūrėsime kainas Vokietijoje, tai jos sutampa su mūsų analize, bet tos kainos yra skirtingos. Ir dar vienas aspektas, kad krizė palėtė vienas Europos dalis, bet visiškai neturėjo neigiamos įtakos kitoms Europos dalims. Taigi ne visi pajėgumai buvo tinkamai išnaudoti vien dėl to, kad, pavyzdžiui, atitinkamuose vamzdynų ruožuose neįmanoma užtikrinti abipusios rauto. Dar vienas dalykas - 70 dienų laikotarpis, kuris um, nustatytas. Netgi tada, kai yra užtikrinami dvipusiai srautai, vis tiek tiekimo nutraukimas yra neišvengiamas susikūrus krizinė situacija, kaip parodė sausio mėnuo. Ir svarbiausias dvipusio srauto iš Turkijos į Bulgariją elementas buvo tai, kad iš pietinės dalies buvo įmanoma užtikrinti dujų tiekimą į Bulgariją ir Rumuniją ir tokiu būdu užtikrinti tiekimą į jautriausias infrastruktūros požiūrių Europos dalis. Buvo jau minėta, kad tokiais atvejais ypač svarbus vaidmuo tenka dujų saugykloms. Europa šiuo atveju pasisekė, bent jau iš dalies. Ir štai čia šioje kreivėje jūs matote saugomo dujų kiekio lygį žiemą 8 metų ir 9 metų ir krizės laikotarpiu. Ir visiškai akivaizdu, kad Pavyzdžiui, balandžio pabaigoje paprastai talpyklose yra saugomas daug mažesnis dujų kiekis, jeigu žiema yra šaltesnė. Bet 7-8 metais žiema buvo labai panaši į šių metų žiemą ir tai paaiškina, kodėl daugiau išnaudota dujų ir ankstesniais metais, būtent dėl šaltesnio oro. Bet kodėl kyla problema? Vienas dalykas iš karto turi būti pasakytinas, kad ekonomikos ir finansų krizė Europoje suvaidino šiuo atveju teigiamą vaidmenį, nes suvartojimas krito ir atitinkamai talpyklų pakako. Bet jeigu nebūtų krizės, tai 8-9 metais būtų išaugusi paklausa, net ir esant tom pačioms žiemos temperatūros skulptūroms kaip 7-8 metais. O tai reiškia, kad talpyklose saugomo kiekio būtų nepakakę. Ir jeigu krizė, pavyzdžiui, įvyktų kovo mėnesį, tai uh, turimų turimi kiekiai sukaupti europinėse talpyklose neužtikrintų galimybės papildomai tiekti dujų. Tai yra labai rimti klausimai. Mes tik aišku iliustruojame pagal savo modelį tiekimo paklausos variantus ir kas būtų nutikę, jeigu saugoma kiekiai būtų maži ir kaip tai paveiktų dujų kainas rinkoje. Bet visiškai akivaizdu viena, kad esant švelniai žiemai, vargu ar galima tikėtis mažesnio neigiamo poveikio. Kokie būtų mūsų analizuojamo modelio rezultatai? Mūsų modelis, aišku, sukonstruotas idealios situacijos atvejams. Bet išvada štai kokia, kad ir realios situacijos labai panašios į tą, kurią mes sumadeliavome. Ir kaštų požiūrių, saugyklų, talpyklų požiūrių, saugomų talpų požiūrių. Situacija yra labai panaši. Ir nebejotinai fiziniai infrastruktūros apribojimai daro neigiamą poveikį. Kitas dalykas, bendradarbiavimas su pramonė vyko gana chaotiškai, nors praktikoje šios krizės atvejus sausio mėnesį jisai pasiteisino. Mes taip pat nustatėme, kad būtina imtis veiksmų štai šitose sritise. Pirma, tai yra Europos uh, vamzdynų infrastruktūroje yra fizinės jungtis, kurios trikdo dujų judėjimą. Tai visiškai akivaizdu ir išvada, kurią galima daryti, kad pati rinka negali, analiz, negali užtikrinti šių problemų, šių problemų išsprendimą. Todėl būtent kliučių pašalimui, infrastruktūrinių kliučių pašalinimui reikalinga skirti kuo didesnį dėmesį. Kitas dalykas - nepakankami talpyklose saukomi kiekiai, ypač galvojant apie šaltą žiemą kai gali stipriai išaukti paklausa ir talpyklų sesaugomi kiekiai svarbus ir todėl, kad gali krizė užtrukti ilgesnį laikotarpį. Šį klausimą būtina spręsti. Dar vienas dalykas tai yra tarp valstybinis solidarumas, kuris dėja yra ribotos apimties. Reikia užtikrinti didesnį gebėjimą veikti solidariai, užsitęsus kriziai. Ir ketvirtas punktas, ketvirta problema, kurią reikia spręsti, tai yra neabejotinai pernelyg sudėtingi numatyti veiksmai krizės atveju. Krizės valdymas turi būti sklandesnis, veiksmai turi būti skaidrus, ir reguliavimas taip pat dabar yra pernelik sudėtingas. Ir tai apsunkina bendradarbiavimą tarp energetikos įmonių ir atitinkamų reguliavimo struktūrų. Juolab, kad e, atskiruose valstybėse nacionalinės taisyklės krizės valdymo srityse skiriasi. Lygiai kaip skiriasi reikalavimai įmonėms. Remdamiesi pamokomis išmoktomis per krizę, mes manome, kad tikrai būtina parengti bendrą europinį strategiją šiuo atveju, bendrą europinę metodologiją ir atitinkamai įteisyti subsidiarumo principą, kuris būtų taikomas krizės atveju. Tai būtų labai naudinga standartizavimas, harmonizavimas ir veiksmų derinimas europinių lygių būtų patys naudingiausiai elementai. Dar vienas dalykas tai yra keturi papildomi aspektai. Krizė parodė, kad iš esmės rinka ir konkurencingos bendromis labai greitai sureagavo į pasikeitusią padėtį rinkoje, o užsitęsusi reakcija gali būti paaiškinta organizaciniais trūkumais. Kainogi pokyčiai yra tas geriausias signalas, kuris rodo, kur reikia reaguoti. Bet mes nerimaujame dėl to, kad nepaprastųjų atvejų planai, jeigu jie pernelyg formalizuojami, jie gali apsunkinti veiksmingą pačios rinkos reagavimą. Ir šis dalykas buvo itin svarbus sausio mėnesį kilusioje krizėje. Todėl mes manome, kad reikia turėti tokias taisyklės, kurios nekenktų veiksmingam rinkos funkcionavimui. Kitas dalykas - vyriausybių ir komisijos įsikišimas į rinką krizės atveju. Toks kišimasis yra absoliučiai būtinas, bet vėlgi paskirstimas administravimo ir reguliavimo tokiu atveju turi būti grindžiamas pačios rinkos funkcionavimu ir, sakykime, tokių rodiklių kaip e, kainų pokyčiai. Trečias dalykas, kad dvipusis Dipusių srautų užtikrinimas yra svarbus dalykas, bet neįmanoma to užtikrinti visuomet, nes ekonomikos požiūrių tai yra labai brangios ir ne visada pasiteisinančios investicijos. Todėl mūsų nuomonė neįmanoma užtikrinti neįmanoma matyti užtikrinti dvipusių srautų judėjimo visais atvejais, bet reikalinga atlikti poveikio vertinimo analizę, kad būtų galima apskritai išsiaiškinti, kur tai galima padaryti. Bet dvipusio srauto įdėgymas nėra pats savaime panacėja šiuo atveju. Ir tai, kas atrodytų naudinga, pažvelgusiai sausio krizę, nebūtinai gali būti naudinga kilus kriziai kitą kartą. Dar vienas dalykas, kad iš mūsų pusės, nors mes netlikome įsamaus poveikio vertinimo, reikalinga atskirti du dalykus. Tai yra rinka, kurioje yra visiška konkurencija ir rinka, kuri yra reguliuojama. Didžiausia rizika yra ta, kad atskiros valstybės narės kilus kriziai gali imtis vienašališkų reguliavimo priemonių. Ir nepamirškime, kad yra nuosavybės teisė, į kurią reikia atsižvelgti. Ir dar vienas pavojus, kuris lypi tokiais atvejais, kad kišantis tik nacionaliniu lygiu paprastai yra stengiamasi apsaugoti ir užtikrinti tik nacionalinius interesus. Ir geriausias sprendimas šiuo atveju būtų, kad reguliavimo imtųsi komisija. Nes mes manome, kad tokiu atveju būtų galima geriau suderinti reguliavimą energetikos srityje su kitomis rinkomis. Dar vienas dalykas, jeigu kalbame apie reguliuojamą rinką, tai šiuo atveju jinai atlieka pagalbinę laisvai funkcionuojančios rinkos paramos funkciją, bet jinai turi būti reguliuojama pagal pakankamai iškes ir paprastas taisyklės, kad energetikos bendrovės žinotų, kaip veikti ir jų veikimas nebūtų apsunkintas krizės atveju. Dar vienas dalykas, kad reikalinga pasinaudoti iš anksto sumodeliuotą situaciją. Pavyzdžiui, mes esame savo universitete tokį modelį parengę. Jeigu mes vadovausime tik N-1 taisykle, tai tada neabejotinai negausime visą apimančio europinio vaizdo, nes mes matysime tik atskirų regionų vaizdą, bet nematysime viso bendro vaizdo, kurį sudaro 27 valstybių narių rinkos. Ir galiausiai mes manome, kad didžiausia dėmesį dera skirti europiniai infrastruktūrai, o ne procedūriniams dalykams, ne pačioms taisyklėms. Nei taisyklių, nei procedūrų niekada neužteks, bet jokios procedūros ir jokios taisyklės niekada šimtų procentų neužtikrins energijos tiekimo. Todėl reikia žiūrėti, kur būtina investuoti, kad nesusidarytų pertekliniai pajėgumai ir kad būtų užtikrinta tinkama infrastruktūros plėtoti europinių lygių. Toliau, saugyklos. Šis dalykas labai svarbus, bet reikia apibriežti, koks būtų pakankamas talpyklų dydis, kad galima būtų efektyviai spręsti krizės problemą. Dėkoju, iš tiesų gavome labai daug informacijos. Dabar turėtume žiūrėti, kad visi tie, kurie nori užduoti klausimą, gautų galimybę. Iš pradžių suteiksiu žodį ponui Vidal Kvadras, nes jis yra mūsų pranešėjas, o visi, visų kitų kolegų prašau prašyti žodžio, mes įtrauksime jūs į kalbėtojų sąrašą. O dabar ponas Vidal Kvadras. Ačiū, ponė pirmininkė. E, bandysiu išklausęs pranešimų uh, E, padaryti trumpas išvadas, o tuo tarpu norėčiau visų pirma padėkoti dalyviams, kurie susirinko į klausimą ir noriu pranešti jiems, kad jie jau gali būti Europos parlamento nariais, nes jiems pavyko per labai trumpą laiką pasakyti labai daug. Taigi, tai tiek būtų ateičiai. Taip pat Norėčiau pasidžiaugti šio komiteto narių vardu dėl to, kad visos, visi jūsų iškelti klausimai ir jų analizė visiškai atitinka tuos klausimus, kuriuos mes nagrinėjame ir tas mintis, kurias mes dėstome. Tai labai svarbu, nes kartais klausimų metu mes išgirstame dalykų, kurie labai nutolsta, kurie atrodo labai nutolę nuo mūsų svarstomų e, klausimų, nuo mūsų pasirinktos linijos. O, tu, o šiuo atveju viskas eina tą pačią kryptimį ir tai mus tikrai džiugina. Ir norėčiau pateikti du klausimus. Ir norėčiau išgirsti jūsų komentarus. Uh, visų pirma saugomo vartotojo e, savoka. Kai kurie iš jūsų apie tai kalbėjo, norėčiau, kad dar paplėtotumėte tą temą. Antras klausimas ar mintis. Nežiūrinti tai, kad, be, kad visi jūs išdėstėte išsakėte skeptiškų uh, pamastymų dėl to, dėl N-1 kriterijaus. Manote, kad jis nėra toks geras. Norėtumėme, kad patiktumėte detalesnę šio kriterijaus analizę. Ir pakalbėtumėte apie techninius ir praktinius sunkumus susijusius su N-1 grindžiamų požiūrių. Ko reikia, kad, tai, kad kokių instrumentų reikia, kad būtų galima priimti tikrai gerus sprendimus. Pasiūlyčiau, kad dabar išklausytume keletą klausimų, ponia Kavalje. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kalbėtojams už tikrai labai įdomius, išsamius e, pristatymus. Ir aš pritariu paskutinio kalbėtojo mintims dėl to, kad mes turėtume sutelkti dėmesį į infrastruktūrą ir tai, kaip reikėtų finansuoti reikalingus gebėjimus Europoje. Ir turiu keletą susijusių klausimų. Mums reikia tolės, toliau diversifikuoti infrastruktūrą ir diversifikuoti tiekimą kad to pasiektume Europoje. Galbūt reikėtų labiau eksploatuoti Atlanto e, ašį ir pasidomėti e, šalimis, kurios yra Afrikos žemyno vakarinėje pakrantėje ir galbūt išnagrinėti galimybę sujungti tą vakarinę Afrikos e, pakrantės dalį su Europą. Dar vienas dalykas - reikalingos investicijos. Tai yra bendra problema. Kalbant apie energetikos sektorių, siekiant modernizuoti šį sektorių, užtikrinti tiekimą ir užtikrinti švarios energijos gamybą, kad to pasiektume, mums reikia toliau, tolesnių investicijų Europoje. Uh, buvo kalbėta apie planus šioje srityje ir apie vartotojų indėlį, įnašą. Man atrodo, kad to nepakaks. Pavyzdžiui, Portugalijoje dujų tiekimas iš suskistintų gamtinių dujų terminalų e, užtikrina tiekimą šaliai, taip pat yra jungti su Ispanija ir Alžyru infrastruktūros plėtojimui mes pasinaudojame struktūriniais fondais. Atsižvelgiant į, finans, į dabar į, į finansinę krizę, kurią pergyvename, kaip jūsų nuomonė mes galėsime finansuoti tokių gebėjimų plėtojimą ateityje? Toliau žodis teikiamas ponui Svobodai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti pranešėjui, kaip šešėlinis pranešėjas iš socialdemokratų pusės, norėčiau pasakyti, kad jis pateikė labai tinkamus pasiūlymus. Norėčiau užduoti klausimus. Vienas iš jų susijęs su tuo, ko klausė Vidal Kvadras, tai yra apsaugoto vartotojo klausimas, nes komisija šį klausimą palieka e, labai atvirą. Tai yra, ji palieka galimybę spręsti nacionalinėms vyriausybėms. Tačiau ar tai turėtų būti tokia labiau siaura savoka, kuri turėtų būti vieninga visoje Europoje, ar iš tiesų atskiros valstybės narės gali pačios apibriežti, kas yra tas e, apsaugotas vartotojas. Ir kaip jau buvo minėta, gal, galbūt už tai turi būti atsakingi elektros gamintojai, tiekėjai. Toliau kitas dalykas, kitas klausimas susijęs su dujų talpyklomis. E, čia mes turime kalbėti apie suskistintų dujų terminalus, nes galbūt jie galėtų iš dalies perimti dujų talpyklų ar saugyklų funkcijas. E, ponas Krameris, ponas Šmelceris kalbėjo apie e, panašius dalykus ir kaip galima remiantis šiuo reglamentu mes galėtume įpareigoti ar išplėsti įpareig, įsipareigojimus saugoti dujas talpyklose. Yra skirtingų nuomonių dėl šio klausimo ir yra įdomu, kad e, E, atskirose valstybėse narėse e, talpyklose yra saugomas skirtingas dujų kiekis ir tai yra susiję ne, su tech, ne tik su techninėmis sąlygomis, bet su ekonominėmis sąlygomis. Ir e, mes matome, kad tokia šalis kaip Austrija, pavyzdžiui, turi pakankamai daug dujų talpyklų, tačiau ką mes, galime, ką mes galėtume padaryti e, visos Europos mastu. E, Mm, kalbant apie komisijos pasiūlymus, yra pateikta kritikos, kad buvo e, slapta susitarta dėl tam tikrų dalykų ir nebuvo paskelbtos e, susitarimų detalės. Tačiau klausiu pono Šmelcerio, ką daro reguliuotojai. Ar reguliuotojai e, turės galimybę. E, slėpti kažkokią informaciją, ar jinai ją pateiks e, atitinkamiems vartotojams. Ačiū. Uh, Toliau pona Šimanski. Dėkoju. Norėčiau užduoti du klausimus. Pirmasis yra bendro pobūdžio ir jis yra skirtas visiems kalbėtojams, ar mes apskritai ką nors turime, ap, e, turime kokiu nors žinių apie potencialias pasiekmes to reglamento ir N-1 standarto, taip pat dėl energetikos sro, srovių abiejomis kryptimis. Ir ar tai įtakos trumpalaikius pramonės planus, ar yra kažkokių studijų, koks poveikis galėtų būti. Ir toliau mano antras klausimas yra skiriamas ponui Betsiugė. Jūs minėjote, kad per pastarąją dujų tiekimo krizę buvo buvo taikomi atitinkami, bu, mes susidurėme su atitinkamais e, abipusio bendradarbiavimo e, trukdymais, dėl ko taip atsitiko, kodėl buvo tie bendradarbiavimo apribojimai, ar tai buvo politinės ar techninės priežastis. Jei pirmininkas, suteiksiu žodį dar vienam kalbėtui, ponas Baška. Ďakujem za slovo, pán predseda. E, úvodom by som sa vrátil k skúsenosti z... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie 2009 sausio mėnesio įvykio. Slovakija e, tą dujų krizę palėtė Ir reiktų pasakyti, kad Slovakijos Respublika turi didžiulės dujų atsargas. Taigi, iš suvartojimo požiūrio taško problemų neturėtų kilti netgi krizės atveju valstybė ir jos ekonomika turėtų normaliai funkcionuoti žiemos laikotarpiu. Nežiūrinti tai, Slovakijoje nebuvo šildymo. ir tris savaitės truko mm, pramonės, aklavėte pramonės sektoriuje. O kaip su vakarų Europos bendrovėmis? Čekijos Respublika elgėsi gėdingai, nes ji užtikrino dujų perdavimą per Čekijos Respublikos teritoriją ir Mm, tokiu būdu Čekijai buvo suteikta pagalba sprendžiant tą krizę situaciją. Taigi, ateityje galbūt mes turėtume e, domėtis ne tik tai, kur bus dujų talpyklos, bet ir santykiai tarp valstybių narių ir tuo, kokie santykiai susikloso tarp europiečių. Nes iškyla pavojus, kad dujų talpyklų savininkai gali neleisti panaudoti e, dujų, jeigu jie kontroliuoja tuos rezervus konkrečiai šią šalyje. Dėkoju. Gerbiami kolegos, tikrai dar daug kas jūsų nori pasisakyti. Galvoju, gal suteiktume žodį dar vienam kalbėtojui, o tada atsakytume. Ponas Butihofer. Dėkoju, ponė pirmininkė norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams už tai, kad jie pateikė daug įdomios informacijos ir norėčiau užduoti du klausimus. Pirmas klausimas yra susijęs su pastaba, kurią pasakė ponas profesorius Betsiugė. Jūs kalbėjote apie e, tarptautinio solidarumo trūkumą Todėl norėčiau jūsų paprašyti paaiškinti, ką jūs turėjote omenyje, ypač atsižvelgiant į tokį klausimą. Kas yra e, koks yra atskirų valstybių narių atsakomybės lygis, kalbant apie solidarumą. Tai yra kaip būtų galima protingai sureguliuoti tą atsakomybę ir solidarumą. Ar yra galbūt kažkokios techninės kriterijai, techni, techniniai kriterijai, kažkokie objektyvūs kriterijai, e, kuriais galima būtų remtis. Toliau antras klausimas yra skirtas ponui Šmelceriui ir taip pat ponui profesoriui Betsiugė jūs kalbėjote apie būtinybę kurti papildomą infrastruktūrą, apie papildomas investicijas į tą infrastruktūrą. Tačiau niekas iš jūsų nekalbėjo apie tai, kiek įmanoma investuoti į dujų suvartojimo mažinimą. Tai yra, kiek galima investuoti į didesnį dujų vartojimo efektyvumą, kad tas vartojimas ir tos investicijos būtų ekonomiškai e, ekonomiškesnės. Galbūt čia reiktų atsižvelgti į tam tikrus aspektus ir galbūt remdamėsi tais aspektais mes turėtume parengti racionalią dujų tiekimo strategiją. Tokie būtų mano klausimai. Pirmininkas dėkoju. Dabar norėčiau suteikti galimybę mūsų ekspertams atsakyti. E, iš pradžių pona Šmelceris, prašau. Norėčiau pradėti nuo klausimo. E, dėl apsaugoto vartotojo. Mes manome, kad šitas šita savoka turėtų būti labai aiški ir suteikti kiek įmanoma mažiau interpretacijų laisvės, ji turėtų būti e, labai griežta, nes mes manome, kad dideli e, vartotojai, pramonės vartotojai turi atitinkamą potencialą, tai yra jie gali prisiderinti Tai yra tas potencialas gali įtakoti kitus energijos vartotojus, į tai reikia būtinai atsižvelgti ir dėl to apsaugotas vartotojas, ta savoka turėtų būti labai griežta ir visoje Europoje vieninga. Jokių būdų neįtraukti mažų vartotojų. Toliau antras klausimas, kurį norėčiau panagrinėti, tai yra įsipareigojimai dėl prieigos prie talpyklų čia reikia turėti omenyje, kad valstybėse narėse yra labai skirtinga situacija, kalbant apie dujų saugyklas. Ir tose valstybėse, kur nėra dujų saugyklų, e, arba kur jų yra nepakankamai, galėtų kilti papildomi kaštai. Todėl mes norime siekti liberalios rinkos, kuris sudarytų galimybę e, vienam valstybei saugoti savo dujas kitoje valstybėje. Arba dujų tiekėjas galėtų e, turėti dujų talpyklą kitoje valstybėje narėje. Ta, tačiau čia reikia atsižvelgti į tai, kad e, ta prieiga prie dujų talpyklų būtų skaidri ir kad būtų laikomasi sutarties sąlygų ir kad sutarties sąlygos būtų visiems žinomos, taip kad visi rinkos dalyviai galėtų, turėtų vienodą prieigą prie dujų talpyklų. Toliau kitas klausimas buvo susijęs su tuo, kaip, yra, kaip veikia saugumo, tiekimo saugumo stebėsena. Ir kokia yra dujų tiekimo situacija. Taigi mums kaip institucijai reikia atitinkamo teisinio pagrindo, kad mes galėtume rinkti atitinkamus duomenis. Tai yra visos atitinkamos sutartys turi turėti atitinkamą 10-15 procentų laisvumą tokiu būdu mes galime kalbėti apie papildomas, papildomą dujų kiekį, kurį gali turėti tiekėjai. Kiekviena institucija turi turėti galimybę gauti tokius duomenis, e, kad galėtų sulyginti rinkos duomenis ir nagrinėti situaciją rinkoje. Taip pat e, dėl N-1 standarto mes manome, kad tai yra tikrai tinkama priemonė ir tai rodo, pavyzdžiui, abipusio tiekimo, abipusių srautų investicijos. Ir čia paprastai e, investicijos nėra didelės, nes kaštai yra pasidalinami Todėl, kalbant apie N-1 standartą, reikia kreipti ypatingą dėmesį į tai, kad e, būtų atskiriami techniniai standartai, kurie įtakotų tai, kad e, būtų įmanoma tiekti dujas. Dėl mums atrodo, kad čia reikia ypatingai atskirti šiuos aspektus. Dėkoju toliau, ponas Krameris, sako pirmininkas. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau aptarti keletą klausimų, nes manau, kad um, visus iškeltus klausimus mes aptarsime. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie suskystintas gamtinės dujas ir Atlanto regionu grindžiama rinka, tai yra suskistintas dujas iš e, vakarų Afrikos. Vykdoma nemažai projektų, pramonė aktyviai ieško galimybių didinti e, tiekimo diversifikavimą. Yra tikrai nemažai projektų Atlanto vandenino pakrantėje. E, Pavyzdžiui, Belgijoje, nu, nuojas projektas Rotterdame, taip pat yra vykdoma keletas projektų viduržėmio jūros regione, daroma didžiulė pažanga. Ir iki šiol svarbiausias susijęs rūpestis buvo štai koks. Na, te, terminalų statyba yra vienas dalykas, bet ar bus tų suskistintų gamtinių dujų? Situacija keičiasi ir tikimasi, kad netolimoje ateityje E, šią dujų, šį, šį suskistintų dujų tiekimo rinką užpildys taip vadinamų nekonvencinių dujų gavybą Junktinėje karalystėje, kaip tai buvo įvardyta. Dabar aiškinamasi, ar galima kažkaip tai e, pramoniai ir vyriausybės atstoms susitarti, kad tinkamai būtų panaudoti tie ištekliai Manau, kad tos ne, neįpras, neįprastos, nekonvencinės dujos taps aktualią temą. Taigi, suskystintų gamtinių dujų terminalų statyba galbūt užtikrins didesnę tų dujų pasiūlą bei taip pat nekonvencinių dujų ateimą. Ar tai padės sumažinti mūsų pažeidžiamumą e, tiekimo nutraukimo atveju. Taip pat ar kiti projektai, kurie yra vykdomi daugelį šalių, ar, ar jie padės užtikrinti dabar egzistuojančių vamzdynų išplėtimą. Jūs taip pat klausėte apie investicijas. Pramonės atstovų vardu galiu pasakyti, kad investicijos yra labai svarbus klausimas. Dabar mm, šis klausimas sprendžiasi sunkiau dėl priežasčių, kurias visi žino. Tačiau reikia pasakyti, kad iš principo daug bendrovių ir investicinių fondų yra linkę svarstyti su infrastruktūra susijusius projektus. Jiems svarbiausia yra graža, ką aš gausiu iš investicijų į infrastruktūrą ir kokią komercinę riziką mm, mm, aš patirsiu. Taip pat užtikrinant tarp valstybinės jungtis, be abejo, ar aš užsitikrinsiu reikalingą gražą E, Deja, šiomis dienomis yra projektų, kur, į kuriuos aš algus aiškiai matosi, kad tai labai sunkiai įtikima. Ir reikėtų padirbėti šioje srityje ir užtikrinti, kad abiejose sienos pusėse investicijų dydis būtų toks, kad tai būtų tarp valstybinė investicija. Nes dabar yra tokių atvejų, kur, kur situacija yra visiškai kitokia ir dėl tam tikrų e, istorinių ir kitų priežasčių, dėl to, kad skiriasi e, sistemos abipus sienos, tai yra neįmanoma. Bet žinau, kad parlamente tuo klausimu dirbama. Buvo užduotas klausimas apie talpyklas. Yra daugybė iniciatyvų šioje srityje, yra daug projektų Europoje. Aišku, kalbant apie požeminės talpiklas, tai ne visur dėl geologinių priežasčių galima įrengti didelės požeminės talpiklas, bet yra tokių galimybių. Vėlgi čia vykdoma daug projektų. Kitas dalykas, ar tų talpiklų naudotojai yra linkę pasirašyti sandorius ir ar pasirašius sandorių, kaip, kaip atrodus finansinė pusė. Uh, Ar bendrovės yra linkę investuoti, vertindamos kitas alternatyvas ir lygindamos jas? Tai nereiškia, kad mes turėtumėme perėti prie privalomų talpyklų sistemos reikėtų atlikti analizę ir išsiaiškinti, kur yra sudėtingiausios e, vietovės, kuriuose šalise ar kuriuose regionuose. Gali būti, kad e, reikalingos papildomos talpyklos, jeigu yra, kur, kur pavyzdžiui, apsimokėtų kažkokios tai priemonės e, specialiai skirtos piko momentams. Geriausiai N-1 taisyklės taikymo finansinis poveikis. Vėlgi čia viskas priklauso nuo konkrečios situacijos ir scenarijaus bet mastome apie N-1 taisyklės taikymą ir gali būti, kad ji kainuos milijardus eurų. Ir galiausiai, taip, energijos taupimas yra labai svarbus ir mes, infrastruktūros bendrovės, palaikome visas pastangas, kurių tikslas užtikrinti taupesnį gamtinių dujų naudojimą, nes tai mažina kaštus ir pažydžiamumą. Danke sehr. Herr Bremen. Thank you. Ačiū. Aš taip pat pabandysiu atsakyti kai kuriuos užduotus klausimus. Saugomas vartotojas, protected customers. Kokia būtų jo apibrieštis? Na, aš manau, kad konkurencijos srities įstaigos turėtų padėti apibriežti šią savoką, ką dera apsaugoti. Bet aš manyčiau, kad tai turi būti vartotojas, kuris pats savo jėgomis na, gali užsitikrinti tiekimo. Taigi, tai gavybos, ar tai turėtų būti gavybos sritys ar ne. Dabar dėl to skeptiškumo, dėl taisyklės N-1. Na ir aš pats nelabai optimistiškai galvoju apie tą taisyklę, iškėliau abejonių, bet apskritai kalbant, N-1 taisyklė rodo, kad šalis arba regionas vienos kitos valstybės narės turi būti pasirengęs galimam tiekimo nutraukimui. Ir kada panalizuojame smulkiau, ką reikėtų daryti, kas, bū, kokie veiksmai būtų pagristi, kokie ne, ir ar, sakysime, tai būtų gavybos proceso vamzdynų tinklas ar kažkas kita, ar perdavimo, paskirstimo vamzdynų tinklas, tai ne visada aišku, kur būtų naudinga tą taisyklę taikyti bet svarbiausias principas čia turėtų būti, kurios, kurioms infrastruktūros vietoms e, dujų tiekimo nutraukimas būtų skausmingiausias. Dabar dėl saugyklų. Nebejotinai labai daug yra statoma saugyklų ir nepamirškite, kad dažnai jos priklauso privačioms, privačiam sektoriui. Ir dažnai įvairias iniciatyvas labai sudėtinga realizuoti, labai sudėtinga tam tikromis aplinkybėmis veikti ir pasinaudoti saugyklomis. Vien dėl to, kad jos e, ne mano kieme, taip sakant, stovi. Jeigu dar iki šiol rinka nesugebėjo įspręsti saugyklų panaudojimo klausimo, tai tada reikia įsikišti per reguliavimą. Tai gali būti daroma vietos lygių ar um, nacionalinių lygių ar dar aukštesnių lygių ir daroma tam, kad būtų galima uh, saugyklas panaudoti, kada nutraukiamas tiekimas. Kitas daiktas, ar patartina visada uh, turėti saugyklą. Aišku, Italija prieimė vienokį sprendimą, bet šiuo atveju nėra vieno bendro sprendimo tinkančio visiems. Būtina bet kuriuo atveju atsižvelgti į valstybės narės ypatybės. Kalbant apie suskistintų dujų terminalus, nebejotinai tokių terminalų skaičius auga. Jungtinė karalystė, pavyzdžiui, būtų puikus pavyzdys, nes jų e, suskistintų dujų terminalų pajėgumai auga, infrastruktūra šioje srityje yra sparčiai kuriama, bet kita vertus, neturėtume pamiršti, kad šiuo atveju poveikį daro ir pasaulio rinkos. Vamzdynų jungtis kai kalbame apie vamzdynų jungtis, tai paprastai kalbame tam tikro regiono lygių. O a, skistų dujų saugyklos ar terminalai, tai ši infrastruktūros dalis gali būti labai lankščiai naudojama, nes tiekimas į tokias saugyklas ar terminalus gali būti užtikrintas iš daugelio pasaulio dalių, pavyzdžiui, kad ir iš vakarų Afrikos. Todėl ateityje, atliekant vienokį ar kitokį vertinimą, būtina įvertinti ir pasaulio rinkos ypatybės. Nes matome, kaip pasikeitė pasaulinė naftos rinka. Dabar nafta teka ne vamzdynais, o gabenama naftos tankeriais, didžiuliais laivais. Į Indiją ar iš Indijos į kitus žemynus. O dėl reguliavimo finansinių pasiekmių, tai man atrodo ponas Betsiugi jau pateikė kai kurių statistinių duomenų ir būtent apie dvipusio srauto infrastruktūros kaštus palyginti su ekonominė nauda. Vienaip ar kitaip, kokios infrastruktūros bereikėtų ir kokią infrastruktūrą ateityje mes bekurtume, svarbiausia yra užtikrinti, kad nutrūkus dujų tiekimui būtų galima jį greitai atstatyti. Kitaip sakant, reikalinga galvoti ir apie tokių investicijų draudimą reikia galvoti apie ekonominę žalą, jei kokia būtų patirta, kai dujų tiekimas nutrūksta, o atitinkamos, kad ir abipusios rauto užtikrinančio infrastruktūros nėra. Ačiū. Aš pabandysiu dabar papildyti mano kolegų mintis ir atsakysiu kai kurios neatsakytus klausimus. Tarp valstybinio solidarumo klausimas. Manau, čia reikėtų pasiaiškinti. Kiek aš žinau, nėra jokios rodiklio, ir nieks neleidžia sakyti, kad tarp valstybinio solidarumo trūksta. Bet kai mes modeliavome savo situaciją, tai pastebėjome, kad kai kuriais atvejais, kai kuriuose srityse jo trūksta. Pavyzdžiui, tai yra Italijos saugyklų panaudojamas Slovenijai, kriziai Slovenijoje spręsti. Taigi yra tam tikrų indikatorių, tam tikrų rodiklių, kurie mus pasiekia, pavyzdžiui, per spaudą ar kitur. Bet turiu pasakyti, kad aiškių, tvirtų įrodymų, jog tarp valstybinio solidarumo nepakanka, nėra. Kitas dalykas, kad tą solidarumą gal reikėtų šiek tiek reglamentuoti. Ir gal būtų pageidautina, kad būtų nustatyti bendri, standartiniai, suderinti visoms valstybėms narėms standartai dėl tam tikro lygio tiekimo užtikrinimo ir kaip, sakykime, saugyklomis turi būti naudojamasi. Jeigu yra žiemos vidurys, pavyzdžiui, sausis, tai visiškai akivaizdu, kad reikia žinoti, kiek galima saugyklomis pasinaudoti ir kaip paskiau, kokiu lygiu jas užpildyti. Bet tokių planų tikrai reikėtų. Galų gale mes turime bendrą ES rinką ir todėl saugyklų darbą reikėtų reglamentuoti europiniu lygiu. Kitas klausimas, kurį man tiesiogiai uždavė, susijęs su dujų paklausa ir veiksmingų dujų vartojimu. Turiu pasakyti, kad klausimas labai taklus. Analizė, kurią atlikome, parodo, jo komisijos siūlomas kriterijus grindžiamas dabartiniais paklausos statistiniais duomenimis ir taip pat hipotetiniais scenarijais, kurie vėlgi išplaukia iš šių metų sausio mėnesio krizės. Taigi scenarijai ir situacija nėra absoliučiai išsami, nes nepamirškite, kad pavyzdžiui, jeigu išauga dujų paklausa elektros energijos gavybos sektoriuje, tai lygiai taip pat pasikeičia dujų paklausa apskritai. Kitas dalykas, kokie yra paklausos pokyčiai namų ūkio sektoriuje. Todėl pirmiausia būtina gal išanalizuoti praėjusio dešimtmečio atvejus, norint prognozuoti būsimo dešimtmečio situacijas. Ir tai būtina, norint užtikrinti pakankamai pagristą perspektyvos formavimą. Todėl vertinimas nebejotinai turėtų būti labiau visą apimantis. Ir pona Šmelcas labai teisingai pastebėjo. Dar keletas pastabų dėl bendro pobūdžio pasisakymų. Pirmiausia, dėl N-1 taisyklės. Nenorėčiau, kad mane vėliau cituotumėte, jog aš pasakiau, kad šis kriterijus nepakankamai, nepakankamai geras. Aš netą turiu galvoje. Aš manau, kad jo tiesiog nepakanka. Jis vienas savaime nėra absoliutus kriterijus. Ir reikia žiūrėti, ar visos valstybės narės, jų rajonai, regionai bus apimti taikant šį kriterijų. Todėl reikia į viską žiūrėti iš perspektyvos. Dar vienas dalykas - tai apimtis. Ir, pavyzdžiui, saugyklose saugomi kiekiai. Aišku, apimtis yra labai svarbus dalykas ir kada mes bandome jos apibriežti, visada tai yra šiek tiek subjektivu, o tai reiškia nelabai naudinga. Dėl skistintų dujų. Aš visiškai pritariu kad didesni suskistintų dujų saugomi kiek ir terminalai, infrastruktūros atsiradimas šioje srityje neabejotinai sustiprina tiekimo garantiją, tiekimo saugumą. Bet kitas klausimas, kas investuoja į tokių terminalų statybą ir kaip bus krizės atveju pasinaudota terminalais, kas sumokės už daromas investicijas. Infrastruktūra, kuri užtikrina geresnį saugumą tiekimo, yra absoliučiai svarbi. Jeigu pažiūrėsime Nord Streamo dujotekį, tai pamatysime, kaip jisai galėtų prisidėti prie didesnio energijos saugumo užtikrinimo, nesakysime, nutrūkus uh, srautams Ukrainos kryptimi, Nord Stream dujotekis galėtų užtikrinti tiekimą. Kitas dalykas reikia panalizuoti Nabuko ir pietinio komponento, kuris yra atsiradęs naudą. Bet bet kuriuo atveju, manyčiau, direktyva nepakankamai iški ir aš asmeniškai laikausi nuomonės, kad siūlomose teisės aktuose būtina apibriežti saugyklose saugomus lygius, kiekius ir kad stebėsena, kaip laikomasi nustatytų kiekių reikalavimo, būtų vykdoma europinių lygių. Nes dabar matome, kad saugomi kiekiai nebetitinka nustatytų kriterijų. Ir todėl, manau, reikėtų paanalizuoti, ar, sakysime, galima būtų per privatų sektorių užtikrinti tinkamą saugomų dujų kiekį saugyklose, nes dabar akivaizdžiai saugomo kiekio nepakanka. Ir dar norėčiau grįžti prie vieno komentaro, klausimo Ir tai yra, ar dujų sektoriaus įmonės turėtų perduoti komisijai visą informaciją, kad komisija žinotų, kada jai reikalinga kištis į rinką. Na, aš manau, jeigu tokia nuostata teisės akte atsirastų, tai tada reikia ją sėti su nepakankamu tarp valstybiniu solidarumu. Aišku, neigiama situacija gali atsirasti, jeigu konkuruojančios valstybinių narių įmonės yra įtakojamos politinių lygių. Bet yra kitas aspektas, jos paprasčiausiai gali neefektyviai reaguoti į susidariusią krizinę padėtį rinkoje. Todėl taip, reikalinga tam tikra teisinė nuostata, bet šiuo atveju reiktų elgtis atsargiai. Nes aš manau, kad jau jeigu mes galvojame apie kažkokį botagą pramoniai, tai tada šiuo atveju komisija gal įgytų pernelik smagiai kertantį botagą reikėtų pirmiausia galvoti apie pačią rinką, kaip jinai veikia ir reguliuoja, o tai yra rinkoje esančių kainų pokyčiai. Dėkoju. Dabar jau mus spaudžia laikas, taigi kolegė Cukalas. Jeigu galima, kiek įmanoma trumpiau kalbėkite. Dėkoju, ponė pirmininkė. Stengsiuos kalbėti labai trumpai. Norėčiau gauti iš jūsų atitinkamos informacijos, norėčiau sužinoti, koks kiekis naudojamas, koks kiekis yra e, skistųjų dujų. Galbūt e, krizės atveju tai būtų sprendimas. Mes krizės metu galėjome padėti Bulgarijai iš būtent skistųjų dujų rezervo. Kalbant apie įvairias diferencijuotas struktūras, situacija yra tokia, kad yra papildomai tri, papildomų 300 galimybių. Pasaulyje yra tik 300 laivų, kurie gabena e, suskistytas dujas, taigi mes turime ieškoti atitinkamų galimybių ir galbūt būtent e, kalbant apie naujus dujotekius reiktų atsižvelgti į suskystintas dujas, nes e, priklausomybė nuo Rusijos dujų tiekiamų per Ukrainą mes kitų būdų tapsime priklausomi nuo kito, kito tiekėjo, pavyzdžiui, jeigu bus dujos tiekiamos iš Irano per Turkiją. Taigi mes vėl susidursime su ES priklausomybė. Ir e, yra atitinkamos sienos iki 2030 metų. Vyjadžim pauzę uh, e, svem įnienį. Ponas Brežina, aš. Aš kalbėsiu trumpai ir norėčiau pateikti savo nuomonę. remiantis ekspertų pastabomis, paskutinės krizės metu mums pasisekė, nes sėkmingai sutapo aplinkybės, o šią žiemą tai gali nepasikartoti. Turiu porą klausimų. Pirma, pirmas dėl N-1 taisyklės. Turiu, noriu paklausti profesoriaus Betsiūgė apie tuos e, padidinto streso testus ir apie jų mastą. Ar galima jie, jais naudojantis e, padaryti paskaičiavimus apie N-1, apie N-1. Taip pat turiu klausimą visiems. Ar manote, kad teisinga, kad tai teisinga, kuomet bendrovės, kaip įprasta, gauna pelno, klesti, o kalbant apie gebėjimų plėtimą ir tinklų plėtimą, kurių tikslas būtų spręsti galimas krizės rinkoje. Taigi visų, š, dėl visų šių klausimų bendrovės visą tai ignoruoja. Ir ar manote, kad moraliai tai yra pateisinama? Jos tikisi valstybės pagalbos. Taip pat, sprendžiant strateginius klausimus, pavyzdžiui, užtikrinant didesnį dujų dalį, dujų mišinyje, ar kaip Jūs manote, ar dabartinė situacija yra priimtina? Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. Prisiminsiu pirmasias skaidrės, kad, kur buvo pasakyta, kad funkcionuojanti veikianti dujų rinka yra geriausias tiekėjas Profesorius Betsiugė taip pat kalbėjo apie tam tikrus rinkos mechanizmus net krizės atveju. Man visą tai patinka. Tačiau, kad egzistuotų rinkos mechanizmai, reikalinga funkcionuojanti rinka, o kad ji būtų, reikia užtikrinti galimybę dujoms iš vienos Europos dalies patekti, nukeliauti į kitą Europos dalį. Taigi pirmajame pasisakymė išgirdome kainą nuo 18 nuo 80 iki 90 milijonų eurų. Tai kalbame apie pietričių Europą ir tai tikrai netiek jau daug lyginant su ta, tos nuostolius, kuriuos patyrėme praėjusią žiemą. Taigi, remdamasis remiantis šią logiką. Ar kalbėtojai galėtų pakomentuoti, kiek kainuotų funkcionuojančios rinkos sukūrimas remiantis jau egzistuojančiais vamzdynais. Kaip su tais regionais, tomis šalimis, kur nėra jungčių? Aš sutinku, kad funkcionuojanti rinka yra puikus dalykas, bet tam reikalinga infrastruktūra, kiek ji kainuotų. Ponas Česteris. Ačiū pirmininkė. Ponas Brežina Mano kolega jau uždavė vieną iš mano klausimų ir profe, paprašė profesorius Betsiugės plačiau pakalbėti apie sistemos išbandymą piko laikotarpį, piko momentais. Turiu klausimą ponui Van Bodai, kuris, jei teisingai supratau, nepasisako už 60 dienų laikotarpiu, už tokią ribą. Kodėlgi ne? Mes kalbame ypating, apie ypatingąją situaciją šiuo atveju, mes nekalbame apie tiekimo trūkumus. O du mėnesiai yra pakankamai trumpas laikotarpis, krizės laikotarpis ir jeigu per, to, per tą laiką nerandame sprendimo, tai kam tada iš viso imtis to, nes tai juk tuomet tai reiškia, kad tai yra infrastruktūros problema. Taip pat dar vienas susijęs dalykas. 10 procentų dujų tiekėjų praradimas ir e, tai, tas kriterijus kaip krizės, kaip pavojaus skelbimas. Man atrodo, kad tai yra per mažas dydis. Ką Jūs apie tai manote? Ir turiu klausimą ponui Krameriui. Ką Jūs manote apie E, paskutinius pastebėjimus dėl to, kad yra daug daugiau dujų, kurias būtų galima tiekti, nei mes manėme dėl pokyčių rinkoje. Pavyzdžiui, dėl to, kad e, energija našiau vartojama, taip pat suskystintų gamtinių dujų tiekimos ir dėl viso dėl visų šių aspektų mes tapsime mažiau priklausomi nuo įvežamos energijos iš rytų nei dabar. Ar jūs manote, kad tai trumpalaikis optimizmas, ar kad taip yra dėl nuosmukio? Ar iš tikrųjų tai yra, na, geroji krizės pusė? Ar jūs manote, kad tai, čia kalbame apie ilgalaikius pokyčius rinkoje? Ačiū. Pone Ford. Ačiū. Aš noriu paklausti apie dujų saugyklų apsaugą, fizinę apsaugą ir, saugumo, ir tiekimo saugumą. Nes faktiškai mano rinkimų apygardoje 2005 metais naftos saugyklos sprogimas ir tai buvo pats didžiausias gaisras nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos ištikęs įvykęs Europoje. Taip įvyko, kad gaisras prasidėjo sekmadienio ankstyvą rytą, ketvirtą valandą ryto ir ne per daug žuvo ne per daug pareikalavo aukų, bet jeigu tai būtų darbo diena, tai aukų būtų labai daug. Todėl mane labai domina saugyklų fizinė apsauga ir saugumas. Mano rinkimų apygardoje yra labai sena praėjusio šimtmečio 70-metį pastatyta dujų saugyklos gamikla ir ji išsidėšiusi saloje, kurioje gyvena tik 45 tūkstančiai žmonių. Labai svarbu tada, todėl kyla štai koks klausimas, kokių standartų reikia laikytis, ar yra tokie standartai, ar jie atnaujinimi. Bet aš norėčiau išgirsti jūsų ekspertų nuomonę, ar saugumas, fizinė apsauga ir mūsų piliečių saugumas turėtų būti tie kriterijai, į kurias privalu atsižvelgti, kuriant tokią infrastruktūrą. Ačiū toliau, pana Merkis. Ačiū. Faktiškai aš pritariu pono Čičistano klausimui, nes norėjau paklausti to paties. Niderlanduose galvojama apie tai, kaip apibrėžiama krizė, kada jau galima skelbti krizinę situaciją. Nes mums svarbiausia yra žmonės. Kaip aš suprantu, Europos komisija nustatė 10 procentų nuo bendro energijos tiekimo kriterijų, kada nuostoliai sudaro 10 procentų. O Niderlanduose tas minimumas yra 20 procentų. Ką Jūs galvojate apie tokį netitikimą? Dėkoju, dabar suteiksiu galimybę ekspertams trumpai atsakyti, tačiau kiekvienas gali kalbėti po dvi minutės, galbūt galėtumėte koncentruotis į kažkokius esminius klausimus ir atsakyti kiekvienas po du ar tris klausimus. Pone Šmelcer, Norėčiau pradėti nuo infrastruktūrų finansavimo ir investicijų klausimo, ypač e, kalbant apie tiekimo saugumą. Čia iš mūsų perspektyvos yra dvi galimybės. Arba tai galėtų būti investicijos, pavyzdžiui, į transporto pajėgumus, kur yra poreikis, tai yra, kuomet tie pajėgumai yra rezervuojami, tai, yra tiesiog būtų, tai būtų tiesiog normalus E, būdas, kaip yra investuojama į e, dujų tiekimą. E, toliau kitas būdas tai būtų į abi, investicijos į abipusis rautą ir tai sukeistų, suteiktų papildomą lankstumo dujų tiekimui. Taip pat yra investicijos į plėtrą, kurios galėtų būti skirtos kovai su krize ir mes manome, kad į šiuos kaštus ir taip pat į tinklų išlaikymo kaštus reikia atsižvelgti, tačiau kalbant apie tokias investicijas, jeigu jos e, turi turėti naudos kitoms valstybėms narėms, tai tuomet e, turėtų jas pasidalinti, tuos kaštus turėtų pasidalinti tiekėjai tarpusavėje ir tinklų operatoriai. Taip pat reikia nepamiršti tokio dalyko, kad tiekimo tinklų išlaikymo kaštai sudaro 5-7 procentus visų kaštų. Taigi, jeigu mes padidinsime tuos kaštus, jie e, reikš mažiau negu e, dujų kainos didinimas vartotojams. Kalbant apie, apie apie krizės apibrėžimą, mūsų patirtis rodo, kad krizė e, nevyksta tol, kol e, situacija gali būti reglamentuojama rinko, reguliuojama rinkos priemonėmis. Tačiau šitas apibrėžimas, krizės apibrėžimas turėtų uh, sąlygoti tai, kad, kad rinka e, kiek įmanoma ilgiau galėtų garantuotai veikti. Taigi, krizės situacija yra tuo met, kai rinka nebegali susidoroti su tuo e, trūkumu. Kalbant apie Nabuko projektą, ir kitus projektus. Mes, e, aišku, matom, ieškome galimybių, kaip būtų galima e, alternatyviai teikti dujas. Kalbant apie dujų poreikį Europoje, ypač apie papildomą dujų jėgainių poreikį, tai mums dar reikia iš tiesų galvoti apie įvairius uh, projektus ir papildomos transporto galimybės iš tiesų būtų privalumas. Pone Krameri. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, suskystintos dujos, suskystintų dujų terminalai, klausimą uždavė Bulgarijos atstovas. Deja, dabartiniu metu neturiu galimybės labai konkrečiai atsakyti jums į klausimą, nes išsamios studijos nėra atliktos, bet yra keletas bendrų dalykų. Suskistintų dujų terminalai ir saugyklos nebejotinai gali užtikrinti dujų tiekimą krizės atveju. Ir gal ir gerai tokį terminalą turėti, bet iš kur bus tiekiamos dujos? tokiame terminale ir kas bus atsaginklas už jų saugojimą. Šie du aspektai yra patys svarbiausi. Kitas dalykas - kainodara. Kainodara priklauso nuo analizės, kurią atlieka bendrovė ir nuo to, kokia kaina rinkoje būtų konkurencinga tiekimo ir pristatymo atveju. Aišku, labai dažnai, kai rinkoje pajėgumai nepakankami, yra naudojamasi kuo aukštesnę kainą. Tada reikalinga gal nustatyti taisyklės, kad kai tiekiama per suskystintų dujų terminalą, nebūtų reikalaujama mokėti pačios aukščiausios kainos. Bet kitas klausimas, kaip jūs tai padarysite. Toliau, pristatymas laivais. Turiu pasakyti, kad suskystintų dujų atveju nebejotinai laivų skaičius ne pats svarbiausias dalykas, laivų tai pakanka ir nemanau, kad e, nelabai aukštas laivų skaičius reiškia, kad tai yra kliūtis. Bet svarbiausias dalykas šiuo atveju susijęs su skystintų dujų terminalu, tai yra kur statoma, kada statoma ir už kiek statoma. Ir dar vienas aspektas, kodėl infrastruktūra šiuo atveju brangi, yra tai, kad terminalas suskistintų dujų turi būti sujungtas su sausumos vamzdynų, su pagrindiniu vamzdynu, o, kažtai, o sąnaudos visada perkeliamos yra ant vartotojo pečių. Kaip sutvarkyti? Visą šį reikalą sudėtinga, aš galėčiau jums tik pateikti pavyzdžių ir kaip valdyti krizę, kokiomis priemonėmis. Lygiai taip pat pasiremčiau tik tai egzistuojančiais pavyzdžiais, nes nenorėčiau daryti kažkokių a, tiesioginių palyginimų, nes skirtingos šalis naudoja skirtingo tipo kūrą Bet vienu atveju kilus krizai valstybės narės vyriausybė priima sprendimą, koks yra tas lygis nuostolių, tiekimo nuostolių, kuris leidžia skelbti, jog a, rinkoje susidarė krizinė padėtis ir galima būtų įsikišti į rinkos funkcionavimą. Aš manau, kad tai priklauso nuo daugelio praktinių aspektų, bet, ne, bet kuriuo atveju kišimasis turi būti minimalus. Dar buvo užduotas klausimas dėl nuomonės spaudoje, kad dujų tiekimo šaltinių yra pakankamai. Galiu pasakyti taip, nebejotinai yra labai įdomių poslinkių ir yra užtikrinta jau eksploatacija naujų dujų šaltinių ir turiu galvoje negamtinius dujų šaltinius, taip vadinamus nekonvencinius dujų šaltinius, kurie plėtojami sparčiai Junktinėse Amerikos valstijose. Galbūt ir mes galėtumėm pasinaudoti tuo dalyku, bet dar reikia pasižiūrėti, kokios iš tiesų yra galimybės Europos rinkoje. Ir galiausiai, ar kyla klausimas, ar ES kaip gamtinių dujų, kurių šaltinis yra už ES ribų, yra pakankamai konkurencinga pasaulyje kaip pirkėja ir naudotoja, vartotoja. Šitas klausimas yra svarbus, nes dujų nukreipimas į tas vietas, kuriuose reikia dujų, yra atskiras klausimas. Ir trečiasis energetikos paketas apriepti turi visus šiuos aspektus. Ar mes turime bendryjoje apsiriboti tik tą infrastruktūrą, kuri mums reikalinga? Yra vienas klausimas. Ar mes galėtume galvoti apie, a, tarp, apie globalų įmastą? Aišku, investicijos turėtų būti daromos suinteresuotai ir atsižvelgiant į investicijų gražos normą per kiek laiko ir a, kokiais dydžiais, kiekiais tos investicijos yra susigražinamos, kokiamis sumomis. Tai yra tie klausimai reikalaujantis pasvarstymo. Ir dabar girdime klausimų, kad krizės atveju sumažėjo dujų paklausa, todėl tarsi ir problemų liko mažiau. Bet visos analizės rodo, kad reikės importuoti vis daugiau gamtinių dujų į Europos Sąjungą. Vien dėl to, kad bendrijoje saugomi kiekiai, rezerviniai kiekiai mažėja. Ir tuos kiekius reikės užsitikrinti. Dujų saugyklos. Kitas klausimas. Klausimas labai svarbus. Mhm Ir pakol kas šioje srityje pramonė veikia puikiai. Bet neturime prarasti budrumo, turime žiūrėti, kad pakankamai yra investuojama į pakaitinius įrenginius, į naujus įrenginius, kad kaupiamos žinios ir kad, pavyzdžiui, sakysime, naujų terminalų izoliavimas fizinės apsaugos požiūrių yra tinkamas. Ir tokiu būdu užtikrinama fizinė įrenginių sauga. Reikalinga, kad institucijos, kurios dirba šioje srityje, nuolatos kauptų patirtį. Galiausia, dėl krizės apibriežties. Visiškai sutinku su iki manęs pasisakiusiu kolega. Kai galvojame apie krizės valdymo priemonės, pirmiausia, turime būti tikri, kad dabartiniai infrastruktūros plėtotės projektai, turiu galvoje vamzdynus ir suskystintų dujų terminalus, yra tinkamai vykdomi. Tai bent jau kilus krizai galėtume jais pasinaudoti, naujais infrastruktūros, naujomis infrastruktūros galimybėmis galėsime pasinaudoti. O toliau reikia labai selektyviai žiūrėti atskirai įvertinant poreikius. Ir tą turi daryti ne tik pramonės sektorius, bet taip pat ir uh, valdžios institucijos. Dėkoju, norėčiau paprašyti visų kalbėti trumpiau, dėl to, kad mus jau spaudžia laikas, ponė Van Bohemin. Yeah, Bulgarijos atveju iš tikrųjų jai padėjo suskysintos dujos įvežtos iš Graikijos. Vienintelė problema buvo ta, kad nebuvo reikalingų sandorių ir prireikė poro savaičių, kol šis klausimas buvo išspręstas. 60 dienų e, terminas, ar aš už ar prieš jį. Reglamente skiriami infrastruktūros standartai ir e, tiekimo standartai. Infrastruktūrai keliami standartai e, susijęs su tuo, ar infrastruktūra toliau funkcionuoja, jeigu nėra dujų tiekimo. Ir todėl kalbėdamas apie infrastruktūros standartus, aš ir kvestionavau, ar 60 dienų laikotarpis yra tinkamas e, pasirinkimas. Kalbant apie tiekimui keliamus reikalavimus, tai manau, kad reikia įsivaizduoti tam tikrą dienų skaičių, per kurias bus papildomas tiekimas, jeigu nutrūktų tiekimas iš įprastinio šaltinio. Per kada skelbti pavojų? kada skelbti ne, nepaprastąją padėtį. Aš būčiau už visokius variantus. Pavyzdžiui, šalių vyriausybės ir Europos komisija turėtų e, atidžiai stebėti rinką. E, rinka paprastai pati išsprendžia kai kuriuos nukrypimus, tai yra įprasta. Tik tai tuo atveju, jeigu turime įrodymų, kad rinka nebegali susidoroti su kažkokiais nukreipimais. Tuomet vyriausybės arba komisija įsikiša. Na, jeigu be pagrindo skelbiamas pavojus, tai gali sukelti nepageidaujamą situaciją. Geriau viską palikti rinkos savireguliacijai ir rinkos veikėjams. Tik tai tuo atveju, jeigu labai būtina, reiktų kištis. Ponas Kramers jau daug pasakė ir kalbėjo apie tai, kaip rinkai sekasi spręsti įvairius klausimus, kalbant ne tik apie suskicintų dujų talpyklas. Daugelis dujų šaltinių jau dujų telkinių jau yra išnaudoti, jau likia labai mažai atsargų. Kalbant apie dujų tiekimą ir ar pakaks dujų ateityje, per pastarąjį dešimtmetį vis būdavo atrandami nauji telkiniai. Tai reiškia, kad pasauliniu mastu telkinių skaičius augo, tačiau taip nėra Europos kontekste. Europoje dujų telkiniai vis mažėja. Ačiū. Dėkoju, ponė profesoriau Betsiugė. Dėl testo piko momentais Manau, kad šis požiūris, tai yra tinkamas, jis apima du dalykus. Visų pirma, detalus e, srautų Europoje modeliavimas, e, reikalingi talpiklų pajėgumai ir turimi talpiklų pajėgumai, taip pat minimalus reikalavimai keliami tiekimui įvairiems vartotojams. Pavyzdžiui, prognozuoti scenarius, e, įsivaizduojant labai radikalias temperatūras, lab, kaip tai atrodytų. Toliau, Europos Sąjunga 27, 27 narės. Reikėtų programuoti mm, tiekimą ir suvartojimą iki galimo nutraukimo. Ir čia turėtumėm kalbėti ne tik tai apie individualių e, gebėjimų, individualių transportavimo e, maršrutų nagrinėjimą. Reikėtų kalbėti apie atskiras valstybės, apie valstybės scenarijų. Pavyzdžiui, kas atsitiktų, jeigu šalyje iš iš kurios gauname dujas, kažkas atsitinka ir tiekimas nutrūksta. Arba jeigu nutrūksta tiekimas tam tikrų maršrutų, reikia daugiau negu vieno vamzdyno. Ir jeigu tuo pagrindu suformuluojame N-1 kriterijaus krizės scenarijų, galime, pam, galime išsiaiškinti, kuri šalis pirmiausiai pajus nutraukimo poveikį. Taip pat kaip išlikti tokiamis aplinkybėmis. Jeigu visą tai žinosime, tai žinosime viską e, kalbant apie tiekimo saugumo užtikrinimą. Svarbiausias dalykas, aišku, yra e, detalus scenarius, detalus, e, detali Europos situacija. Finansavimas. Manau, kad reikėtų užtikrinti, kad vartotojai finansuotų viską. Ir Taip pat reikia išsiaiškinti, kaip reguliuojanti institucija nagrinės pasiūlymus dėl investicijų. Ir geriausiai būtų, jeigu egzistuotų koordinavimas Europos mastu, kad išvengtumėme nereikalingų perteklinių investavimų į gebėjimus nacionalinių lygmenių. Galiausiai norėčiau pridurti prie pono Kramer pasisakymo dėl ilgalaikių tendencijų ir pasaulinės dujų rinkos. Uh, trumpa, trumpos trukmės laiko tarp Atlanto regiono suskistintos dujos, uh, e, suskistintų dujų šaltiniai bus naudojami, o ilgos trukmės laiko tarp suskistintos dujos kaip uh, pasaulinėje rinko, pasaulinės rinkos prekė, jų svarba auks, o Europoje E, labai vidutinės trukmės laikotarpį labai svarbus taps vietos vamzdynai, užtikrinantis tiekimą į mūsų žemyną. Dar porą pastebėjimų prieš užbaigiant savo pasisakymą. Visų pirma, dėl e, talpyklų saugumo klausimų. Talpyklų kokybė Europoje labai skiriasi. E, tai susijęs su geologinėmis sąlygomis, kurių nepakeisi. Ir būtent tai įrodo, kad Europos vidaus rinkoje reikia užtikrinti šalių sinergiją, kad taip būtų užsitikrintas tiekimo saugumas šalims su mažesniais kaštais kad pas, būtų paskirstytas tiekimas e, nutraukimo atveju. Pavyzdžiui, reikia koncentruotis į tas tolpiklas, kurių geologinė padėtis yra patikimiausia. Galiausiai dėl Nabuko. Ar Nabukas. E, e, iš, už, padidins mūsų priklausomybę nuo tranzito valstybių, tokių kaip Turkija. Reiktų atlikti analizę ir išsiaiškinti, ar dvipusis e, srautas tarp Turkijos ir Bulgarijos būtų buvęs naudingas ir ar tai būtų užtikrintas tiekimas Bulgarijai ir Rumunijai krizės atveju. Ir analizė, kurią, pris, kurią pristatėme skaidrėse, atskleidžia, kad dvipusiai srautai iš Turkijos į Bulgariją užtik, padidina padidina kainą. Tai reikštų, kad Turkijai tai kainuotų. Ir ES dabar svarbiausia užsitikrinti, kad Turkija norėtų elgti solidariai krizės atveju ir rastų reikalingų lėšų, kurių prireiktų tuo atveju. Ačiū. Norėčiau padėkoti ekspertams ir taip pat norėčiau atsiprašyti, kad diskusijos pabaigoje šiek tiek turėjome skubėti. Norėčiau išsiaiškinti keletą dalykų. Visų pirma, norėčiau užduoti klausimą komisijai, ar ji nori ką nors šiandien pasakyti, ar e, pasisakys kitų debatų metu. Norite pasakyti, taigi prašau, jums teikiamas žodis. Ačiū, pana pirmininkė. Žinau, kad laikos nenumaldomai bėga, jo trūksta. Norėčiau pasveikinti jūsų komitetą, kad organizavote šiuos klausimus, kurie buvo nepaprastai įdomus, nes tai, ką mes išgirdome, tik patvirtina, kad ir taryba, ir parlamentas žengia koja kojan šiuo atveju. Ir kad vieningai manoma, vieninga pozicija egzistuoja dėl pasiūlyto reglamento projekto Taip, dabar deramasi dėl jo teksto, bet tikrai reikalinga tobulinti kai kurias nuostatas. O klausimų, į kuriuos atsakymus rasti sudėtinga, netaip jau mažai. Bet vis tiek reikalinga tobulinti nuostatas ir jau šiandieną išgirdau nemažai gerų minčių. Dėl infrastruktūros tiekimo standarto. Aišku, Infrastruktūra ir standartai yra du esminiai elementai, bet šiandieną reikia, geriau, reikia gerai suprasti, ką siūlome reglamento projekte. Ir galbūt dėl to reikėtų pagalvoti apie kai kurių koncepcijų patikslinimą. Kaip matyti, formulė N-1 nelabai aiškiai suprantama, todėl ją reiktų tikslinti. Kitas dalykas, kad nebejotinai reikalingi reikalinga nustatyti standartus infrastruktūrai. Tai akivaizdu. Ir akivaizdu, kad šiandieną trūksta infrastruktūros, kuri užtikrintų tinkamą vidaus rinkos finansa, fi, e, funkcionavimą. Visą tai mes matėme šių metų sausį per krizę. Kitas dalykas, kad ūkio atgaivinimo planas, jam skiriamas 1 milijardas eurų finansuoti sukūrimui tų jungčių, kurių trūksta šiuo metu tarp atskirų tinklų dalių ar atskirų tinklų. Ir tai akivaizdu buvo per sausio krizę. Dar vienas svarbus klausimas, ką turėtų panalizuoti parlamentas, tai kiek toli turėtume žengti, dėkdami įvairias priemonės, kad būtų užtikrintas normalus rinkos funkcionavimas ir sutrikus dujų tiekimui kiek yra tų apsaugotų vartotojų, jų negali skaičius būti, būti pernelyg didelis, nes kitaip nukentėtų visi kiti. Dar vienas dalykas elektros energijos sektorius, nes nebejotinai, kai nutrūksta dujų tiekimas, netrukus susikuria krizinė padėtis ir elektros energijos rinkoje. Visą tai aš miniu tam, kad daugelis aspektų, apie kuriuos mes čia kalbame, yra reguliuojama naujų pasiūlytų teisės aktų ir solidarumas yra vienas iš esminių elementų. Ne tik krizės atveju, bet apskritai turime užtikrinti solidarumo veikimą, nes solidarumas būtinas rengiantis galimam tiekimo pertrukiui gamtinių dujų bendrovės, valstybės narės, reguliuojančiosios institucijos, institucijos ir, aišku, Europinės institucijos turi darniai dirbti. Bet to reikia įtraukti ir regioninį aspektą į visą šį reikalą. O aš manau, kad N-1 regioninių lygių turėtų būti naudinga, lygiai taip pat, kaip atitinkamas veiksmų planas uh, egzistuotų. Ir Šiandieną komisija išgirdo nemažai kritikos dėl N-1 formulės ir mes tikrai atsižvelgsime į jūsų išsakytą nuomonę ir pasižiūrėsime, kaip galima būtų stipriau įtraukti regioninį aspektą, ypač tarp e, tinklinių jungčių atveju. Bet geras dalykas, pirmininkė, yra tas, kad kaip ponas Betsiugė sakė, mums reikia dujų ir mums reikia iš anksto paanalizuoti įvairius galimus jūsų modelių, pavyzdžiui, pagristus scenarius, kad būtų įmanoma sukurti pačią geriausią atsako priemonę. Dėkoju, dabar norėčiau suteikti žodį Imko komiteto pranešėjai poniai Kalnietiai. Dėkoju Jums už Jūsų kantrybę ir suteikiu žodį, ponia Kalnėte. Ačiū, ponia pirmininkė, aš kalbėsiu savo gimtają kalbą. Noriu padėkoti ekspertams už labai visą apimančią diskusiją. Mes daug kas varstėme Inko komitete ir šiandien diskusija vyko panašiais klausimais. Pirmiausia, dėl protected customers apsaugoto vartotojo, saugomo vartotojo apibriešties. Iš tiesų, tai turi būti viena apibrieštis visoms valstybėms narėms. Antra. Būtų naudinga kad apibrieštis tokių vartotojų būtų labai išaiškinanti ir apimtų ligoninės bei namų ūkius. Kita vertus, jeigu mes bandysime apsaugoti visus vartotojus, tai tai reikš, kad niekas nėra apsaugotas. Ir IMKO komitete todėl pabrėžiame, kad tiekimo saugumą galima užtikrinti trim būdais dujų, per dujų bendrovės, valstybių, lygių, valstybių narių lygių ir europinių lygių. O tam būtina aiškiai apibriežti dujų bendrovių atsakomybę ir funkcijas krizės metu. Pirmiausia, tokiu atveju dėrėtų kreipti dėmesį į rinkos mechanizmus, kurie funkcionuoja normaliu metu ir turėtume leisti jiems veikti krizės metu. Dujų bendrovės krizės atveju turėtų pačios tvarkytis kaip galima ilgiau, o nepaprastųjų įmon, e, priemonių galima imtis tik tai jau pačių kraštutinių atveju. Dar vienas dalykas - keitimasis informacija. Mes tikrai tvirtai pritarėme komisijai, komisijos nuomoniai, kad būtina plačiau konsultuotis su komisija prieš sudarant susitarimą su trečiosiomis šalimis dėl dujų tiekimo. Imko nariai mano, kad šis aspektas turėtų būti įtrauktas į siūlomą teisės akto projektą. O tai yra solidarumas ir tarp valstybiniai dujų tiekimai bei nacionalinės rinkos viduje vykstantis tiekimai. Ypač tiekimą būtina užtikrinti pažeidžiamiems vartotojams. Ir galiausiai dujų tiekimo saugumas neturi būti suprantamas tik tai per energetikos rinką. Mes manome, kad šiuo atveju dujų tiekimo saugumą reiktų susijęti su atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimu. Ir šiandieną, kai minime 20-metį Berlyno sienos žlugimo, turime galvoti ir apie kitų sienų panaikinimą. Lisabono sutarties ratifikavimas atveria daug galimybių. Nebejotina, kad kyla grėsmė jog iš rytų dujų tiekimas menkės. O mes turime apsaugoti savo vartotojus, turime užtikrinti jiems nuolatinį dujų tiekimą ir galvoti apie galimas krizės jau artimiausių metų. Atsižvelgianti visą tai, Europos parlamentas turi reaguoti greitai ir mus domina komisijos pasiūlytas reglamentas, dėl kurio turėtų būti susitarta kaip galima greičiau. Ir mes tikrai esame patenkinti šios dienos diskusiją. Norėčiau suteikti žodį mūsų komiteto pranešėjui, ponui Vidal Kvadras, kad jis pasakytų keletą baigiamųjų pastabų. Apibendrindamas, norėčiau dar kartą padėkoti visiems kalbėtojams už tai, kad jie sutiko priimti mūsų kvietimą ir e, pasisakyti komitete. Mane ypač nuramina tai, kad aš galiu pritarti daugumai išdėstytų pasiūlymų ir kad jie atsispindi pranešimo projekte. Aš taip pat norėčiau akcentuoti, kad aš pritariu minčiai, kad krizės atveju svarbiausias gynybinis bastionas yra tinkamai veikianti vidaus rinka. Ir visi pasisakiusieji sutarė, kad per paskutinę krizę daugam buvo iškilę, iškilusi mintis, kad reikia griež, griežto, griežtesnio reglamentavimo. Jei teisingai suprantu, išdėstytas mintis, per praėjusią krizę svarbiausia problema buvo ne dujų trūkumas Europos mastu, bet fiziniai apribojimai, jungčių trūkumas, taip pat nacionaliniai interesai, nacionalinių interesų vardant priimti sprendimai, kurie neužtikrino dujų tiekimo visur. Kaip aš suprantu, pristatytas e, reglamentas suprantamas kaip komisijos bandymas užtikrinti, kad ateityje nebūtų neteisingai naudojami šaltiniai. Ir kad taip galima būtų prisidėti prie sprendimo paieškų. Kalbant apie, apie ap, apsaugotus vartotojus, mūsų svečiai mums pareiškia, kad politikams tenka e, galimybę pateikti jų apibrėžimą. Aš dėkoju už tai. Aš visiškai sutinku su įvertinimu dėl dvipusios rauto ir dėl to, kad čia labai aktuolus yra regioninis požiūris. Mums reikia lankstumo, kalbant apie nepaprastųjų padėčių planus, nes krizės pobūdis gali labai skirtis. Kalbant apie talpiklas, kalbant apie talpiklas, nors manau, kad šis konkretus aspektas talpyklos turėtų būti išsameu nagrinėjamas. Galbūt jis turėtų būti aptartas kitame dokumente, atsižvelgiant į visą reikalo sudėtingumą. Ir taip pat reiktų nepamiršti skaidrumo svarbos ir užtikrinti konfidencialumo išlaikymę, kad tai yra reikalinga. Antrajame pasisakymų raunde jūs daug. E, išsameu kalbėjote, daug palankiau pasisakėte apie N-1 kriterijų ir mes į tai atsižvelgėme. Tačiau daugybė atstovų atstovaujančių įvairias sritis kelia, kalba apie įvairiausias abejonės, kalbant apie šį klausimą. Kadangi tai yra techniškai gana sudėtingas klausimas, aš jo nenagrinėsiu, aš jo neaptarnėsiu savo pranešimo pirmajame projekte, kad turėtume daugiau laiko tą klausimą išnagrinėti. Aš manau, kad N-1 kriterijus turėtų būti pagrindiniu subsidiarumo veiksniu tarp valstybių narių, nes kiekvienas nacionalinis modelis gali e, būti kitoks savo pobūdžiu. Ir kalbant apie atitinkamas e, energijos rinkas, padėtis juose gali, gali skirtis. Tuo tarpu E, mano pranešime nuoroda į N-1 kriterijų yra, pagal, man atrodo, pernelyg griežtai suformuluota ir neužtikrina reikalingo lankstumo. Taigi, reguliuotojų atstovai taip pat iškėlė e, dalymosi kaštais klausimą tarp valstybės ir bendrovė, taip pat kalbant apie infrastruktūrą, kad čia turi jausis atsakingos kelios valstybės. Manau, kad vidaus rinkos energetikos paketas jau numato galimybę pro, e, kurti procedūras dėl tarp valstybinių infrastruktūros projektų. Taigi turime e, dirbti labai nuosekliai, rengdami šį trečiąjį energetinį paketą. Savo pranešimo projektą perduosiu vertimui šį mėnesį.